Latvijos pažangos ataskaitą už 2015 metus ir pirmiausia e, suteiksiu žodį ponui Kuners žodį. Tarybos vardu jis kalbės. Labai ačiū ponė pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, ponios ir ponai, komisija. Iš tikrųjų, mūsų ryšiai su Serbija praeisiais metais e, tik labai pagerėjo ir vėlgi čia e, tai susiję su dėrybų tam tikrais skyriais ir dabar jau padėtas pagrindas tolimesniam keliui į priekį. Tad tai mūsų įsipareigojimų, mūsų darbo rezultatas ir ter, taryba priėmė Serbijos e, veiksmų planą skirtą e, E, įstatymų grindžiamai e, valstybei paremti. Dar norėčiau pabrėžti, kad e, dėrybiniai skyriai 23 ir 24 bus dėl jų deramasi dėrybų pradžioje ir čia reikia padaryti bendrą pažangą kartu su kita pažanga. Dabar 35 skyrius e, dėrybos dėl jo prasidėjo dar gruodžio mėnesį, labai svarbus šitas skyrius. Ir e, dabar irgi tai jau galima kalbėti apie rimtą pasiekimą. Tai ne visada buvo lengva politinė prasme ir mes toliau skatinam Serbiją tiesiog, kad ši e, įgyvendintų prisimtus įsipareigojimus. Taryba dabar stebėjo procesus, žiūrėjo, kaip Serbija palaikė ryšius su Kosovo, tai irgi dėl to teks dėrėtis. Serbija vaidina labai teigiamą vaidmenį e, migracijos, pabėgėlių migracijos e, klausimais. Tad mums labai svarbu toliau tęsti glaudų bendradarbiavimą, atsakant į šį išbandymą ir mes Serbiją remsim techniškai bei finansiškai. Taryba su pasitenkinimu pažymi, kad Serbija labai teigiamai įsitraukusi į regioninį bendradarbiavimą, palaiko glaudžius ryšius su regiono valstybėmis, yra stabilumo garantas. Serbija yra užsien, svarbi užsienio politikos partnerė ir ir labai svarbu, kad ES kartu su Serbija iš tikrųjų atsakytų į iššūkius e, šiame regione. Todėl e, taryba ragina Serbiją derintis prie ES užsienio e, ryšių politikos. Ponios ir ponai, apskritai galim sakyti, kad plėtros e, procesas davė jau teigiamų rezultatų. Ir dabar, ko mes laukiam iš Serbijos, kad Serbija ir toliau e, intensyv, intensyvins e, teisingumo srities, kovos su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, žiniasklaidos laisvės reformas. Bet to mes tikim, kad geriau bus įgyvendinami susitarimai su Kosovu. Ir dabar tikimės, kad parlamento rinkimai e, Serbijoje nesulėtins šitų visų procesų. Tad mes toliau tikimės pradėti dėrybas dėl naujų dėrybinių skyrių per mūsų pirmininkavimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė. O dabar žodį suteiksiu komisijos nariui Johannesui Hanui. Jis kalbės komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė. Ir taip norėčiau pasveikinti ministrą Joksimovičių ir Kosovo e, Respublikos ambasadorių. Kartu norėčiau padėkoti uh, Davidui Makalister e, rezoliuciją apie būtent 2015 metų Serbijos pažangos ataskaitą. Čia e, iš tikrųjų daug e, šios rezoliucijos faktų atitinka mūsų nustatytus faktus. Aš sutinku su jumis, kad Serbija iš ties pasiekė daug siekdama ES narystės. Ji padarė didelę pažangą įgyvendino ekonominę ir struktūrinę reformą. Serbija ir toliau gerina regioninius e, ryšius e, tiesiog susitaikinimo procese. Be to Serbija daro pažangą e, reformuodama savo viešąją administraciją, priimdama konkrečius plačius veiksmų planus ir kartu gerina ryšius su Kosovu. E, čia svarbiausias susitarimas, e, susitarimas praeisiais metais rūpjūti pasiektas. Be to e, kartu Serbija ir Serbijos piliečiai e, tikrai e, priima labai daug pabėgėlių, migrantų labai sudėtingomis sąlygomis ir laikydamosi ES vertybių. Visam tam reikia palaikymo, paskatinimo ir mes kalbam kartu 32-35 dėrybinius skyrius. E, Dėrybos prasidėjo gruodžio mėnesį, tai yra tikrai didelė pažanga. Ir dabar Serbija prisijėmė naujus įsipareigojimus e, reformų srityje, ypač teismų e, srityje, kovos su korupcija, organizuotų nusikalstamumų srityje, žodžio laisvės, viešojo administravimo, mažumų, e, jautrių pažeidžiamų mažumų apsaugos srityje ir ekonomikos srityje. Tad labai svarbu, kad Serbija ir toliau laikytųsi to konstruktyvaus požiūrio ir darytų tolimesnę pažangą, normalizuodama ryšius su Kosovu tad tai turėtų vykti kartu, e, e, kartu su stojimo dėrybomis. Ir tai yra galutinis e, tikslas mūsų dėrybų. Mes laukiam kitų žingsnių. Būtent uh, E, dėrybų e, dėl 23-24 skyrių ir tikimės, ponė Kalisteri, kad tai bus galima padaryti dar šių metų e, pradžioje, bet tai aišku priklausys nuo Serbijos sugebėjimų laikytis įsipareigojimų. Ir čia labai tikrai svarbus ir pagirtina Serbijos veiksmų planas skirtas mažumų apsaugai. Kartu visi tie procesai priklausys ir nuo valstybių narių pritarimo. Ir mes tikrai turėtume elgtis atsargiai, nepateikti naujų reikalavimų. E, labai svarbu, kad dvišaliai ginčiai neužtemdytų stojimo proceso, nekenktų jam. Ir galiausia mes priemėm domėn Serbijos vyriausybės pranešimą surenkti parlamento rinkimus. Tad tikimės, kad be, po, ir po rinkimų, ir po to, kai bus suformuota nauja vyriausybė, Serbija ir toliau palaikys dialogą ir glaudins ryšius su Kosovu. Tad e, komisija ir e, iš tikrųjų e, remia ir pasiryžusi remti Serbiją ir tikiuosi, kad tą patį daro ir darys Europos parlamentas. Labai ačiū. Dėkuoju. Dabar frakcijų vardu ponas Makalis, tai yra pavaduotojas. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, prieš Kalėdą Serbija žengė milžinišką žingsnį į priekį link e, stojimo į Europos Sąjungą. Praėjo dviejai metai nuo pradžios dėrybų su Europos Sąjunga ir pirmieji e, dėrybų skyriai atverti buvo Serbijos vyriausybė ir užsienio reikalų ministras Joksimovič, kuris yra šiandieną su mumis, pademonstravo, kad ši šalis atsidavus integracijos procesui. Norėčiau keturis dalykus iš rezoliucijos mūsų akcentuoti. Pirmiausia, teisinė valstybė. ES pagrįsta teisinės valstybės principais. Kai šalis jų laikosi, tai naudinga piliečiams, verslui, valstybės institucijoms ir apskritai ūkiui. Serbija turėtų kovoti su organizuotu to nusikalstumų e, su ryštingai ir užtikrinti teismų nepriklausomumą. Kitas dalykas - demokratija. Ši rezoliucija akcentuoja parlamento e, aktyvaus vaidmens e, svarbą ir taip pat opozicijos jėgų buvimą. Tai nepaprastai svarbu demokratiniai visuomeniai. Trečias dalykas - žiniasklaidos laisvė. Žiniasklaidos laisvė yra demokratijos vienas iš pagrindinių elementų. Galima tai užtikrinti E, tik sukuriant e, palankę e, aplinką nepriklausomai žiniasklaidai. Vien įstatymų neprikl... nepakanka. Ketvirtas dalykas - regioninis bendradarbiavimas vakarų Balkanuose. Tai labai svarbus kelias į priekį. Serbijos įsitraukimas, siekis bendradarbiauti Vakarų Balkanuose yra labai e, palankus e, dalykas, imtasi žingsnių siekiant normalizuoti santykius tarp Kosovo ir Serbijos. Ir dabar abi pusės turi e, siekti gyvendinti pasiektus sustarimus. Norėčiau taip pat kreiptis į pirmininkaujančią e, šalį ir manau, kad e, darybiniai skyriai numeris 1045 e, turi būti daryti kaip galima greičiau, žengiant šiai šaliai link Europos Sąjungos. Ačiū. Toliau pasisakys Tanja Fajon. Gerbiami kolegos, Serbijos pažanga pastaraisiais metais reiškia, kad e, dėl finansų kontrolės, dėl e, santykių normalizavimo tarp Belgrado ir Prištinos buvo e, pradėti nagrinėti. Ir tai rodo, kad ši šalis žengia labai ryštingai. Mes pritarėme šiai rezoliucijai ir e, norime, kad būtų kaip galima greičiau atverti skyriai 23 ir 24. E, iš savo patirties, Slovenijos patirties galime pasakyti, kad nepaprastai svarbu išlaikyti darybų dinamiką, ritmą. Dėl to tikiuosi, kad e, pirmalaikiai rinkimai nepakenks e, Serbijos reformų kursui. Serbijai reikia aiškios vieningos pozicijos dėl europinios orientacijos. Taip pat reikia, kad darbuotojai būtų motivuoti ir uh, kad visų gyventojų lūkesčiai būtų patenkinti. E, taip pat e, ši šalis vaidina ir lyderės vaidmenį vakarų e, Balkanuose, bet Serbijai nereikia politizavimo, nei egoistiškų politinių interesų. Visuomenės interesai yra svarbiausi. Kas atsakingas už situaciją Serbijos žiniasklaidoje? Aš esu pati žurnalistė ir prisimenu, kas buvo pernai. Metų pabaigoje e, buvo e, labai e, nepalankus išspausinti tam tikri dalykai apie moterį žurnalistės ir aš reiškiu susirūpinimą dėl tokios situacijos žiniasklaidoje, dėl žurnalistų padėties ir aš norėčiau kitokios ateities E, Serbijai. Mes galime garantuoti geresnę ateitį Serbijos jaunimui ir turime užkirsti kelią jų masiniam išvykimui iš šalies. Ir mes e, skirsime visą dėmesį tam, nes e, jauni žmonės praranda viltį. Reikia jiems užtikrinti geresnę ateitį. Dėkoju. Ponas Stanokas. Aš su Deitu McAllister dirbu daug, nes rengiu pranešimą dėl Juotkalnyjos. Serbija tik pradėjo žengti link ES narystės, baigėsi peržiūros procesas e, pernai kovo mėnesį, bet ataskaita rodo, kad pasiekta pažangos e, daugelį akys ryčių ir dėl to galima optimistiškai kalbėti apie Serbijos ketinimus žengti toliau šiuo keliu, nežiūrint įtampos dėl, pavyzdžiui, pabėgėlių e, krizės ir taip taip pat galvojant, kad galima dar patobulinti ryšius ir dialogą su e, Kosovo, Serbijos, Jotkalnijos e, santykiai taip pat plėtojasi ir e, reikia, kad Serbija kurtų institucijas, kurios leistų kovoti su tarptautiniu nusikalstamu. Aš pritariu raginimams atverti kaip galima 13-24 dėrybų skyrius. E, taip pat reikia nepamiršti, kad turi būti įgyventas 15 metų susitarimas dėl tarptinklinio ryšio mokesčių mažnymo. Tai sustiprin, regione, tai sustiprintų bendarbiavimą. Ir aš tikiuosi, kad e, vyriausybės. E, Serbija ir Europos Sąjunga e, dirbs. E, glaudžiau, ypač dėl darybų skyriaus susijusios su bendraja saugumo ir užsienio politika, atitinkamai apibrėž savo santykius su Rusija. Man atrodo, kad Serbijos pažanga svarbi yra visam regionui. Ačiū, Ivo Vaigal. Spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar, gospod ministr. Gerbiamas komisijos nariai, gerbiamas ministrė, labai malonu pripažinti tai, kad Alde frakcija remia Serbiją ir e, taip pat tikimės, kad ši šalis e, įvykdys reikalavimus, e, kurie atves ją į Europos Sąjungą. Norėčiau padėkoti pranešėjui Davidui Makalisteriui už jo puikų darbą, puikų pranešimą. Taip pat šešėliniams pranešėjams dėkoju. Nepamirškime, kad uh, Vakarų Balkanų šalis, kurios nori prisijungti prie ES, turi būti įvertinamos pagal konkrečius rezultatus ir kad pažanga taip pat e, turi e, būti siema su europinė perspektyva. Teisinė valstybė, jos principai yra plėtros politikos pagrindas ir mes e, pripažįstame, kad Serbija jau daug ką nuveikė įgyvendinama teis, teisingumo sistemos reformos. Taip pat negalima pamiršti to, kad politika pernelyg akivaizdžiai matosi žiniasklaidoje. Politik Kos buvimas e, žiniasklaidoje kelia didelį susirūpinimą. Mes turėtume akcentuoti, kad e, kova už žiniasklaidos laisvę neapsiriboja tik tai e, tam tikrų e, galių įgaliojimų plėtojimų. Reikia e, nepamiršti, kad pilietinė visuomenė yra demokratinių procesų dalis. Ir mes taip pat e, tikimės, kad Serbija e, užsienio politikos ir saugumo politikos e, prioritetų laikysis. Nėra kitos alternatyvos ir sveikiname pažangą pasiektą normalizuojant santykius su Kosovu. E, bet tai e, tie santykiai priklausys nuo abiejų pusių. E, Serbija stiprina savo demokratiją ir tai turi būti įtraukiamojo pobūdžio tie visi žingsniai. Ar sutinkate atsakyti pono Fransulicos klausimą pagal mėlynosios kartelės procedūrą? Taip. Kolega, aš kalbu kaip Serbijos draugas, tačiau norėčiau jūsų paklausti, ar jūs nemanote, kad Serbijai tikrai reikia dar daug ką padaryti, užtikrinant teisės, laisvės, nacionalinių mažumų teisės. Taip pat, ką Jūs galvote apie tai, kad Serbijos vyriausybė kartais e, išsako antieuropieškiškų retorinių e, dalykų, ar nebandoma e, manipuliuoti visuomenę dėl šio klausimo? Kaip, kaip Jūs galvojate? Aš sakiau, kad Serbija aiškiai turi pademonstruoti, kad ji palaiko mūsų bendrą saugumo ir užsienio politiką. Nemanau, kad būtų produktyvu ar naudinga Serbijai ar integracijos pačiam procesui e, koks nors koketavimas e, su Maskva. Ačiū. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Haičiai Gordžiu. Tikiuosi, kad teisingai ištariu jūsų pavardę. Ačiū labai. Gerbiami kolegos, Vakarų Balkanų šalis išgyveno tikrai sudėtingų patirčių praeitįje, ypač e, paskutinėme praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai vyko visi karai ir kraujo praleimas. Dabar nauja fazė prasidėjo ir tikrai dedama daug pastangų spręsti problemas ne ginklų pagalba, tačiau bendradarbiavimo ir dialogo pagalba. Ir man atrodo, kad ES tikrai turėtų prisidėti e, prie tų procesų, padėti jiems ir padėti užmėgsti tolesnį dialogą tarp Belgrado ir Prištinos. Reikia rasti politinį sprendimą susijusiu su Kosovo problema. Ir nemanome, kad šiuo atveju ES gali sauliaisti nuvertinti tas pastangas, kurios yra dedamos mesgančiai dialogą. Manau, kad visų pirma viskas ir turi prasidėti būtent nuo dialogų užmėsgymo tarp Prištinos ir Belgrado. Ir mes palaikome Serbijos stojimo strategiją, tačiau nepritarėme ES nuomonė išsakytai ataskaitoje. Manome, kad tai netitinka Serbijos užsienio politikos, taip pat nepritarėme tam, kad būtų primetami tokie ekonominiai modeliai, kurie darytų e, tokią neigiamą įtaką kitiems ES gyventojams. Manau, kad svarbu gilinti santykius, remti šią šalį, stengiant spręsti tokias sudėtingas problemas ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų vykdomos e, E, teisinės valstybės reformos, taip pat papėgėlių krizės problemos sprendžiamos. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Šoltės. Jums skirtos dvi minutės. Dėkoju. E, sveiki visi. Norėčiau padėkoti ponui Makalisteriai už jo puikų pranešimą, Taip pat norėčiau padėkoti visiems e, šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą. E, šis pranešimas susijęs su Serbijos pažanga 15 metais yra sudėtingas e, dalykas. Aš asmeniškai manau, kad Serbija iš tikrųjų padarė didžiulę pažangą ir tai iliustruoja dviejų dėrybinių skyrių atidarimas. Tikiuosi, kad Serbija ir toliau tokiu pat e, ritmu ir dinamika e, dalyvaus dėrybose. Taip pat labai svarbu e, tai, kad Serbija liktų svarbia veikėja, e, palaikant santykius su vakarų Balkanais. Jeigu e, ryšiai tarp to regiono šalių bus geri, tai bus naudinga visoms kaiminėms šalims jų vystymuisi. Ponas Makalisteris e, akcentuoja teisinės valstybės e, svarbą. Tai yra principai, kurie e, turi poveikį viskam - demokratijai, žmogaus teisėms, teismų nepriklausomumui ir taip pat yra daug kitų elementų. Galima visuomet daug ką pagerinti. Bet kokiu atveju ryšiai su nevyriausybiniu sektoriumi taip pat gerėja, tačiau kol kas ne viskas pasiekta, visuomenę reikėtų E, įtraukti kur kas e, labiau į sprendimų prieimimo procesus, taip pat e, kalbant apie žiniasklaidą, daug ką reikia padaryti dar ir žiniasklaidos žurnalistų laisvę. Žurnalistai turi teisę turėti kalbėti laisvai ir vyriausybė neturėtų siekti, kad jie jai pataikautų. E, kiti dalykai yra e, susijęs su migracijos procesais. Aš linkiu sėkmės e, Serbijoje šioje srityje ir kitose. Ponas Karver, ačiū, gerbiama pirmininkė. Manau, tai yra susiję ir su būsimu Junktinės karalystės referendumu dėl Junktinės karalystės narystės Europos Sąjungoje. Mes balsuosime ne tik dėl dabartinio ryšio su Europos Sąjunga, tačiau ir dėl tolesnės perspektyvos ir dėl to, kas laukia ES ir jos ateities. Kalbant apie dabartinę migracijos krizę, e, jungtinės karalystės patiriamas problemas, taip pat Vokietijos, Švedijos problemas, tai be abejo tapo didžiulė našta ir Serbijai. Ir manau, kad ta problema nebus išspręsta automatiškai Serbijai tapus ES nare. Na ir tikrai aš pats negaliu pasiūlyti dabartinės migracijos e, problemos sprendimo būdų. Tačiau manau, kad jeigu plėsime ES toliau į rytus, tai greičiausiai tik dar labiau paskatins dabartinę migracijos krizę ir žmonių judėjimus. Na ir kalbant apie laisvą žmonių judėjimą, manau, kad e, tai yra nesėkmės pavyzdys ir Manau, kad būsimas e, referendumas Junktinėje karalystėje bus glaudžiai susijęs su e, ES ateitime. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Schaffhauser. Gerbimi kolegos, e, Serbija, aišku, e, nori e, suartėti E, skirti daugiau dėmesio e, žmonėms, žmonių interesams, e, bet viena problema yra kova su nusikalstamu. Jeigu pasižiūrėsime į Kosovo, reikia kalbėti apie stačiatikių bažnyčios veiksmus. Kodėl uh, niekas ne e, išreiškia e, neįsau kalties dėl NATO išpolių prieš Serbiją. Kodėl mes nieko nesakome apie e, tarptautinį teisingumą dalinį tik tai, kodėl negalima žmonėms pasisakyti laisvai, kodėl niekas nieko nesako apie melą, apie tą mas, mafijos valstybę, kuri yra mūsų sukurta Kosove. Kalbama dabar apie e, plėtrą, bet tie dalykai daro gėdą Europos Sąjungai. Kodėl mes, e, mums reikia tų visų rytinių valstybių, tarsi tilto tarp rytų ir vakarų. E, visi yra tarsi. Ir pėstininkai tarsi tarnauja kažkieno interesams. Ugye képviselőtársaim is tudják, hogy Szerbiá Gerbiami parlamento nariai, šiandien kalbame apie ataskaitą dėl Serbijos. Tik norėjau Jums tai priminti, o dabar žodis ponui Epitidėjos. Ačiū, Ačiū ponė. Ačiū, gerbama pirmininkė. Serbija pasiekė tikrai nemažos pažangos, bandydama tapti pilna teisė ES nare. Ir tai yra įtin svarbu, atsižvelgiant į tai, kiek daug sudėtingų sprendimų reikėjo priimti Serbijos vyriausybei. Tai yra suderinti savo politiką su ES politika, taip pat politiką Rusijos atžvilgiu. Ir tai buvo prašta nesirpinti vaidinos autonomijos ir tikrai daug kitų problematiškų klausimų buvo sprendžiama, bandant išbristi iš praeities traumų. Ir be abejo, šis stojimo procesas turi tęstis. Jis turi būti vykdomas iš vien su santykių normalizavimu ir taip pat e, siekiant Kosovo pripažinimo. Tačiau nežinau, kaip mes galime drįsti prašyti Serbijos nuosekliai laikyti savo įsipareigojimų, tačiau to paties neprašyti Kosovo, juk ten yra pažydžiami demokratijos principai. galių atskirimas, taip pat e, konstitucinio teismo sprendimo atmetimas daug kitų problemų yra užfiksuota. Ir manau, kad e, e, dėl tų problemų turime kaltinti kai kurias ES valstybės narės tokias kaip Vokietija. Prieėmė prie kalbėtojų sąrašo pabaigos, pasisakė politinių frakcijų atstovai, dabar suteiksime žodį kitiems nariams. Ponas Preda, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, norėčiau pasveikinti pranešėją e, pateikusi e, pranešimą apie Šergijos pažangos e, ataskaitą. Tad iš tikrųjų džiugu, kad ataskaitoje įvertintos Serbijos galimybės stoti Europos Sąjungą. Aš norėčiau paminėti šiame kontekste rumun, rum, Romų mažumos padėtį Serbijoje. E, dabar aš pats jau esu pateikęs e, pakeitimų šitam pranešimui, nes mes ne, ne pirmą kartą kalbam dabar apie Romų mažumų padėtį. Šitos e, Romų teisės turėtų būti realybė, turiu galvoje galimybę gauti išsilavinimą ir kitas, kitus dalykus. Dabar vėlgi manyčiau, kad Serbijos pirmasis ministras pirmininkas turėtų aiškiai e, pasirinkti tarp e, būtent e, santykių su Rusija ir Serbi, Serbs, Serbska Respublikos būtent procesų. Ir esu tikrai patenkintas, kad pirmin, tarybos pirmininkas e, dabar vasario pradžioje gaus vėlgi priims e, Bosnijos pareiškimą. E, Jūs kalbėsite vėliau, norite dabar pateikti klausimą pagal Milinosios kortelės temą, bet negaliu jums suteikti žodžio. Ponas Fleckenstein, dviems minutėms. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Merkel. Pone pirmininkė, brangus kolegos, pone Makalisteri, aš irgi norėčiau palinkėti jums sėkmės, pasidžiaugti, nes iš tikrųjų iš ataskaitos ir pranešimo matyti, kad e, Serbija turėtų dar nemažai ką nuveikti. Kita vertus, mes e, turim galimybę E, padėkoti Serbijos e, vyriausybei ir Serbijos žmonėms už būtent jų pagalbą e, priimant migrantus ir pabėgėlius. 2015 m. gruodžio mėnesį pradėtos dėrybos dėl dviejų dėrybinių skyrių, numatomi vėlgi tolimesnės dėrybos dėl 35 dėrybinio skyriaus, kuriame kalbama apie Serbijos ir Kosovo Respublikos ryšių pagerinimo. Tad uh, labai svarbu, kad santykiai tarp dviejų šalių prisidėtų prie e, kitų klausimų sprendimo, bendradarbiavimo, e, kartu bendradarbiavimo su ES institucijomis gerinimo. Keletą kartų jau buvo paminėta, kad e, kuo greičiau e, reikėtų pradėti dėrybas dėl 23-24 dėryb, dėrybinio e, skyriaus. Komisija, kai pateikė pažangos ataskaitą apie Jotkalnyje, minėjo, kad paprastai dėl tų skyrių pradedamos dėrybos anksčiausiai ir jos baigiamos vėliausiai. Bet kita vertus, Tie skyriai yra labai svarbus, nes tokiu būdu e, juose pasiekta pažanga gali prisidėti prie kitų sričių pažangos. Kita vertus, per vieną naktį to nepasieksi. Labai svarbios reformos ir labai svarbios, kad e, įgyvendintos būtų pagrindinės e, teisinės reformos, teismų nepriklausomumas, valdžios atskirimas, pagrindinių teisių gerbimas, Jų įtvirtinimas turėtų e, būti ilgalaikis tikslas ir ES turėtų aktyviau paremti visus šituos procesus. Labai ačiū. Toliau ponė Tomašič. Vieną minutę. Labai ačiū. Pirmieji dėrybiniai skyriai jau atverti, tačiau Kita vertus, dabar nereikia manyti, kad e, viskas taiga pasikeis. Antai Serbija jau normalizavo santykius su Kroatija, tačiau vis dėlto yra dar neišspręstų dalykų dėl pradingusių asmenų, dėl buvusių karo stovyklių. Uh, Tad visos iniciatyvos susijusios su bendraja ES gynyba, e, apie tai kalbama ne kartą. Tad e, čia reikėtų e, vis dėlto pasi, abipusio pasitikėjimo, bet kita vertus, kaip įsivaizduojat, kad Serbijos piliečiai vėlgi priims šitą bendrąją gynybos politikos mintį. Iš tikrųjų, e, čia labai svarbus e, dvišaliai santykiai e, ir tuos santykius, tuo, klausimus reikėtų išspręsti. Pone Tomašič, ponas Sani jums pateikė klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar atsakytumėt į jį? Prašom, ponė Sani. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone Tomašič, suprantama, jūs e, turi teisę kritikuoti Serbiją. Ir e, ne, manęs irgi ne visada tenkina reformos atliekamos asocijuotose šalyse. Bet dabar prieš penkerius metus buvo sustabdytas plėtros procesas. Ar jūs manot, kaip tik ir dėl to gal sulėtėjo Serbijos pažangos procesas? Atsakymas. Pone Sani. Ne tai, kad čia Kroatija e, darė išpolius prieš e, Serbiją, bet kita vertus prisiminkim, kokia šalis buvo e, agresyvi, agresorė ir ką ji paveik, padarė, kad padėtis pasikeistų. Antai, kas daroma, ką daryti su pabėgėliais, ką daryti su šimtais moterų, kurios buvo išprievartautos. Uh, Ar jūs turit, norit pasakyti, kad Kroatija negali šiaip jau reikalauti teisingumo, ar kaip? Dabar žodis ponui Jakobčičiui. Viena minutė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Serbijos piliečiai iš tikrųjų deda didelių lūkesčių į dėrybas dėl ES narystės. Todėl labai gerai, kad e, dėrybos jau prasidėjo, kaip taip paminėjo ponas Hanas. Ir labai gerai, kad dėrybos prasidėjo. Ir tikrai reikėtų padaryti Serbijos pažangą. Reikėtų kartu e, įvertinti deramai Serbijos vaidmenį, kurį ši šalis vaidina e, pabėgėlių migracijos krizėje, kuri kol, visiškai dar nesibaigia. E, Labai svarbu, kad Serbija kartu pripažintų ir mažumų, ne vien tik tai kroatų, bet ir romų ir kitų mažumų teisės. Be to, Vajavodinos autonominės e, respublikos klausimas neturėtų būti pamirštas. Teismų nepriklausomumo, žiniasklaidos nepriklausomumo klausimas yra labai svarbus, tik tokiu būdu Serbija darysis labiau demokratiška. Labai ačiū. Ponas Karvel, jūs norit pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, bet jūs žodis jau buvo suteiktas pusantros minutės, nes matau, kad nemažai parlamento narių norės dalyvauti spontaniškuose pasisakymuose. Atsiprašau, negalėsiu suteikti jums žodžio. Ponas Meserits. Gerbiami kolegos, aš manau, kad mes Turime daug tvirtų priežasčių paremti Serbijos stojimo procesą. Kaip ir daugelis kolegų manau, kad Serbija padarė nemažos pažangos ir norėčiau pasveikinti pranešėją, kadangi pranešimas tikrai yra subalansuotas, labai stiprus ir aš noriu paraginti visus balsuoti už šį pranešimą. Aš esu Serbijos draugas ir norėčiau vieną dalyką paminėti, kurį jau minėjo mano gerbiamas kolega Čazas Tenogas. E, anksčiau ir vėliau bus atidaryti 30 ir 31 straipsniai dėrybiniai. Aš esu e, istorikas ir žinau, kad labai svarbus yra istoriniai ryšiai ir tie skyriai reikalauja, kad būtų prisijungta prie bendrosios užsienio ir saugumo politikos. E, kai kas galvoja, kad tai gali pakenkti mūsų užsienio ir saugumo politikai, kai kurie veiksmai, bet aš pasakysiu, kad tos jėgos, kurių bijimas yra tos pačios, kurios prieš plėtros procesą. E, toliau ponas Ferrand, pusantros minties. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkė, ačiū, gerbiami kolegai. Aš Bosnijoje, Serbijoje, Kroatijoje buvau visai neseniai, noriu pasakyti, kad Serbija yra tikrai e, europietiška didi tauta Europos e, vadovams patinka Europa, bet ne Europos Sąjunga. Europos e, Serbijos vadovai e, nori Europos, bet ne tokios Europos, kurioje yra radikalus islamizmas, kaip kad Bosnijoje. Serbija gerbė žmonės, jų tapatybę, bet kaip yra viskas su Vojvodina Serbo, Serbijos vadovai nenori būti po NATO, po NATO padu. E, mes, Europos Sąjunga, e, turime galvoti, e, kaip padaryti, kad ta tauta, serbų tauta, taptų tikra didi tauta. 30 másodpercet megspórolt a hozzászólásából. Sutaupėte pusę minutės, sako pirmininkė. Toliau ponas Kukanas. Ačiū, gerbiam pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, gerbiamas e, ministrė, norėčiau pasveikinti Davidą Makalisterį, kuris parengė subalansuotą objektyvų pranešimą. Taip pat sveikinu komisijos narį Haną, kuris veda Serbiją, vedė link dėrybų pradžios. Taip pat e, noriu paraginti pirmininkaujančius Niderlandus žengti toliau šiuos, šiuo keliu. Pernai Serbija pradėjo, atvėrė du e, darybų skyrius. E, šis signalas yra svarbus visam vakarų Balkanų regionui. Integracijos procesas tęsiasi. Serbija padarė nemažai pažangos daugelį politikos sričių, mes tai turėtume e, pažymėti. Taip pat yra aišku, kad šaliai reikia sustiprinti demokratinės institucijas, teisinės valstybės principus, taip pat teismų nepriklausomumą, taip pat ir e, plėsti regioninį bendradarbiavimą, įskaitant dialogą su Kosovu. Nežiūrint dramatiškos situacijos visame regione, e, šalis, kuri derasi e, dėl narysės Europos Sąjungoje, tai yra serija, jai reikia užtikrinti šiame kontekste laisvą žiniasklaidą, kuri nepriklausytų nuo politinio spaudimo. Serbija e, turėtų būti šalis, kurią galėtume pasikliauti. Migracijos krizė parodė, kad daugeliu atžvilgių e, Serbija panašiai galvoja kaip ir Europos Sąjunga. Ir aš tikiu, kad toks požiūris e, bus labai ryškus ir kitose užsienio politikos srityse ateityje. Dėkuoju, toliau ponas Hautas, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė, aš kaip ir kiti norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pradėti e, du pirmieji e, dėrybų skyriai, e, įskaitant 25 dėl santykių normalizavimo su Kosovo. Aš norėčiau, kad 23 ir 24 skyriai būtų atidaryti e, Serbijai ir kitoms e, kandidatėms. Ir kreipiuosi į E, pona Dehana, man atrodo, kad e, mes e, tokiu būdu galėsime kalbėti apie problemą žmogaus teisų srityje priešlaikiniai rinkimai taip pat bus išbandymas. O e, stebėtojai sako, kad e, žurnalistų laisvė, e, laisvėms yra grėsmė iškilusi, buvo užfiksuoti 34 išpoliai prieš žurnalistus, o žinome, kad bulvarniai laikrašiai kartais kai kuriuos žiniasklaidos atstovus laiko vakarų tarsi pakalikais. Mes turėtume Mm, atitinkamai vertinti bendras karinės e, Serbijos ir Rusijos pratybas. E, turime kreiptis į Serbiją e, E, raginti e, elgtis e, soli, vadovantis solidarumo dvasia, bet jeigu pasižiūrėsime į pabėgėlių klausimą, mes turime šiai šaliai padėti, pripažindami, kad Serbija, tai, kad Serbija nutarė kaip ir ES taikyti kvotų sistemą, reikia tikėtis, kad Serbija taps Europos sprendimų dalimi. Toliau Monika Makovei. Vieną minutę. Aš taip pat norėčiau, kad Serbija būtų, e, kaip galima greičiau, integruotus į Europos Sąjungą, bet yra daug problemų. Pavyzdžiui, politikai grasina žurnalistams, jie net fiziškai yra užpuldinėjami. Tai turi e, būti nutraukta, nes reikia užtikrinti spaudos laisvę. Kitas dalykas teismų sistema, teisingumo sistema, džiaugiuosi, kad Serbija teismų sistemos reformų planą patvirtino ir, dabar, patvirtino ir reikia dabar tą planą įgyvendinti. E, reikia, kad būtų atlikti e, tyrimai dėl oligarchų tam tikros veiklos, kad jie būtų, kaltieji būtų nuteisti, kol to nebus, negalima kalbėti apie pasitikėjimą ir reikia dar daug ką Serbijai padaryti, šiandien link ES ji turėtų peržiūrėti savo užsienio politiką, politiką Rusijos e, atžvilgių ir e, ryštingai žengti link vakarų, link ES. Ačiū dabar žodis ponui Dėliu. Jums skirta pusantros minutės. Ačiū labai gerbiama pirmininkė. Davidas Makalisteris dar kartą sugebėjo išskirti svarbiausius klausimus, kurie yra tiesiog lemiami, kalbant apie Serbijos kelią ir integracijos procesą. Svarbu, kad buvo atverti pirmieji dirbiniai skyriai ir džiugu, kad Serbija glaudžiai bendradarbiauja su ES, sprendžiant migrantų krizės problemas. Tačiau galbūt ES ne visada aiškiai pasakydavo, ko konkrečiai tikisi iš Serbijos. Vis dėlto, jeigu Serbija nori pasivyti mūsų ES valstybės narės, jie turi dar nemažai padirbėti. Tai yra demokratija, mažumų teisės, žmogaus teisės, visose šiose srityse yra sunkumų ir jeigu komisija ketina per keltą artimiausių mėnesių vertinti pasiektą pažangą tai bei sutekti e, žalę šviesą 23-24 skyrių atvirimui, Tikrai dar reikia pasitemti Serbijai. Taip, suprantu, kad e, e, rengiami įvairiausi veiksmų planai, e, įvairių kitų pažadų dalyjama, tačiau čia svarbu yra praktinis aspektas ir tai, kas yra realiai gyvendinama. Na ir kalbant apie etninę vengrų mažumą, gyvenančią Serbijoje, jie turi teisę džiaugtis e, pilnomis mažumų teisėmis, tačiau norime paraginti Serbijos vyriausybę toliau tinkamai žengti keliu ES link. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Tangui. Jums skirta pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Taip, džiaugiuosi matydamas, jog Serbija yra pasiryžusi prisijungti prie ES ir komisija taip pat e, teigia, kad e, Serbija žengia tinkamų kelių, kalbant apie įsipareigojimų įgyvendinimą. Džiugu, kad gruodžio mėnesį buvo pradėtos dėrybos, tai yra geras ženklas, kad Serbija pasiekė pažangos, taip pat e, buvo pasiekta pažangos normalizuojant santykius su Kosovu. Tačiau tuo pat metu dėrybų atverimas, skyrių atverimas, tai ne tas pats kaip dėrybų finalizavimas, jų užbaigimas. Dar reikia daug darbo atlikti ir norėčiau pabrėžti keletą probleminių sričių. Praėjusį rugsėjį lankiausi Belgrade, ten vyko mm, demonstracija ir mm, buvo homoseksualių žmonių eitinės organizuotos ir policijos pareigūnai turėjo apsaugoti juos nuo galimų išpolių tačiau dėje ne viskas buvo tinkamai atlikta ir akivaizdu, kad LGBTI žmonių teisės Serbijoje nėra tinkamai apsaugomos. Dabar kalbant apie žiniasklaidos laisvę, akivaizdu, kad ji dar yra itin trapi Serbijoje. Buvo paskelta speciali ataskaita ir ten buvo paminėta, jog labai dažnai yra pažydžiamos žurnalistų, uh, teisę Serbijoje. Taip pat norėčiau padėkoti panai Makalisteriu už tikrai subalansuotą, išsame ataskaitą ir taip pat tikiuosi, kad 23 bei 24 skyriai bus greitai atverti. Tai būtų tikrai gražus gestas ir svarbus teigiamas žingsnis. Dėkoju. Dabar žodis ponui Plenkovičiui. Jums skirta pusantros minutės. Ačiū. Dėkoju ponui Hanui, gerbiamai pirmininkiai. Taip pat norėčiau padėkoti ir ponui Makalisteriui už dar vieną puikiai parengtą ataskaitą dėl Serbijos pasiektos pažangos. Šioje ataskaitoje tikrai daug konstruktyvių pastabų pateikta atsižvelgta ir į mūsų pasiūlytus pakeitimus. Taip pat yra pateikta rekomendacija dėl naujų skyrių atverimo, dėl finansinės priežiūros skyrius atverimo, taip pat kalbama apie santykių normalizavimą su Kosovo. Serbija dabar turi reformuoti teisminį sektorių, daugiau dėmesio skirti žmogaus teisėms, saugumui. Džiaugiuosi, kad ataskaitoje kalbama apie žiniasklaidos laisvės užtikrinimą kaip vieną svarbiausių kertinių akmenų prieš tampant Europos Sąjungos nare. Taip pat ataskaitoje kalbama apie būtinybę apsaugoti mažumų teisės, laikytis tarptautinių susitarimų nuostatų, taip pat višalių susitarimų nuostatų. Reikia, kad mažumos būtų tinkamai atstovaujamos ir taip pat labai svarbu užtikrinti, kad e, taip pat žiniasklaidos bei švietimo srityse mažumos galėtų kalbėti savo kalbomis ir kol kas dabar vyraujančios tendencijos kelia nerimą. Tikiuosi, kad e, e, bus persikiami ir karo nusikaltėliai, ir bus tinkamai nubausti. Ir taip pat tikiuosi bus parengtas reikalingas įstatymas susijęs su karo nusikaltimais, taip pat bus užmėgstas tinkamas dialogas su valstybėmis narėmis ir komisija. Ačiū. Dabar žodis ponui Pavelui. Jums skirta viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją poną Makalisterį. Ir um, aš kaip Rumunijos e, atstovas e, labai džiaugiuosi tuo, kad prasidės dėrybos 32 ir 35 dėrybinių skyrių, kur kalbam apie santykių su Kosovu, su normalizavimą dėl ir kartu norėčiau pasveikinti Serbiją integruojantis į ES e, procesus. Kartu sveikintina šita šalis e, migracijos e, ir pabėgėlių e, prieimimo srityje. Kita vertus, lieka neišspręstų klausimų kaip mažumų apsauga ir e, nediskriminavimo įstatymai ir kartu įstatymais leidžiantis vartoti mažumų kalbas švietimo ir kitose sistemose. Tam reikia iš tikrųjų nuolatinės politikos pasiaukojimo ir todėl labai svarbu, kad visos ES institucijos parodytų paramą Serbijai ir jos piliečiams. Ir tokiu būdu iš tikrųjų, kad e, to, ką padarė Serbija, duotų realių rezultatų. Ačiū dabar žodis ponui Peterlė, jums skirta viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus komisijos nariai, brangus kolegos. Aš e, su pasitenkinimu mm, e, noriu pasi... išsakyti paramą šitai Serbijai skirtai pažangos ataskaitai. E, dabar dėrybos, dėrybų pradžia tam tikrose skyriuose iš tikrųjų didelis žingsnis į priekį, rodantis, kad Serbija rimtai laikosi įsipareigojimų ir tikimės, kad Serbija ir toliau laikysi šios pozicijos po parlamento rinkimų, būtent įgyvendindama toliau numatytas reformas ir kartu palaikydama gerus santykius su Kosovu. Aš dabar nekonkuruosiu su tais kolegomis, kurie kritikavo Serbiją Tačiau, manyčiau, 23 dėrybinio skyriaus atvėrimas e, iš tikrųjų labai svarbus, nes čia e, svarbi labai pažanga. Žodis ponai Picula, prašau. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Makalisterį parengus puikią ataskaitą dėl Serbijos pasiektos pažangos per pastaruosius metus. Taip nemažai E, pažangos pasiekta teisinėje sistemoje, užtikrinamas geresnis dalyvavimas, e, taip pat e, dalyvavimas taikos palaikymo misijose. Na ir akivaizdu, kad šioje ataskaitoje matome nemažai tų rekomendacijų, kurios buvo pateiktos ir ankstesnėje ataskaitoje, nes Serbija dar tikrai turi pasitemti. Pavyzdžiui, kalbant apie demokratinius procesus, pagarbą žmogaus teisėms, mažumų teisės. Uh, tikrai nemažai dar neįgyvendintų darbų likę Serbijos sąraše. Tačiau džiugu, kad buvo pradėtos dėrybos ir tikrai nemažai teigiamas pažangos buvo pasiekta kai kuriuose sektoriuose, tačiau Serbija dar turi pagerinti ryšius su kaimininėmis šalimis ir išspręsti likusias e, problemas susijusias su įstatymų dėl e, karo nusikaltimų, sienų ir taip toliau. Ačiū dabar žodis ponui Tokieš. Jums skirta viena minutė. Ačiū. Labai džiugu, kad praėjusiu metu gruodžio mėnesį po tikrai tokių sudėtingų metų buvo pradėtos dėrybos, tačiau siekiant realios pažangos labai svarbu, kad 16 metų eigoje būtų atverti 23 bei 24 darybiniai skyriai. Tačiau norint to pasiekti, reikia, kad Serbija pademonstruotų realius apčiuopiamus rezultatus, kalbant apie mažumų teisės, žmogaus teisės, te, teisės viršinybės principą, demokratijos užtikrinimą ir taip toliau. Ir kalbant apie pono Makalisterio parengtą uh, pranešimą, daugiausia pasiūlytų pakeitimų buvo susijęs su mažumų teisėmis. Turiu pasakyti, kad praeitie ES galbūt per daug nuolaidi buvo, kalbant apie kai kurias stojančiasias šalis, kalbant apie mažumų teisės, tačiau reikėtų nekartoti tos pačios klaidos. Manau, kad svarbu užtikrinti, jog būtų gerbiamos um, rumūnų mažumos teisės. Serbijoje ir aš tai, kad šiam klausimui būtų skiriama daugiau dėmesio, manau, kad tai yra privaloma sąlyga bet kuriai šaliai norinčiai įstoti į Europos Sąjungą. Dėkuoju ponui Tokeš. Dabar žodis ponui Ludvikson. Vieną minutę, prašau. Taip, ES suinteresuota, kad Serbija būtų veikianti valstybė, kaip būsima ES e, narė. Ir todėl mes turėtume uh, E, e, šiaip jau aiškiai pasakyti, kad Serbija turėtų ir toliau palaikyti e, padarytą pažangą. Taip, dabar čia kalbama apie ambicingas reformas, kurių ėmėsi Serbija. Ir labai svarbu, kad šalis ir toliau testų tas reformas, kurių reikia būsimai ES narystiai. Serbija turėtų užtikrinti teisinės valstybės principus, demokratijos žmogų teisų laikymasi. Būtent tie kriterijai e, yra patys svarbiausi tam, kad Serbija deramai integruotųsi į Europos Sąjungą. Ir čia Europos Sąjunga turėtų teikti Serbijai tinkamą e, paramą, kad šio įgyvendintų reikalavimus. Ačiū. Ačiū. Pon, toliau ponas Kovačiavas kitas. E, ačiū. Labai svarbu, kad Serbija e, klėstėjimą ir tai, ką užtikrins ne tik savo, bet ir visam regionui. Bet tam reikia įveikti e, regiono susiskaidimą Serbijoje gyvena įvairių etnių grupių - vengrų, bulgarų ir kitų. Tos mažumos turėtų turėti galimybę e, taikiai gyventi, e, sugyventi. Aš norėčiau pasakyti, kad ES turėtų E, sugražinti vieno miesto pavadinimą Caribrov, e, ne Dimitrovo, kuris yra komunistinis pavadinimas, susijęs, pavadinimas susijęs su komunistinė praeitimi e, reikia užtikrinti, kad būtų galima vartoti gimtają kalbą žmonėms ir vykdžiusią sąlygas tikiuosi, kad Serbija galės įstoti į ES. Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės? E, procedūrą. E, Gerimas kolega, sutinku su jumis dėl miesto pavadinimo. Bet noriu paklausti jūsų kai ko. Serbija pirmiausiai turėtų užtikrinti e, bulgarų nacionalinės mažumos teisės ir nebesikišti į kasdieninį žmonių gyvenimą. Taip pat reikia užtikrinti e, Serbijos bulgarų e, mažumos teisės e, ir viena, tai yra viena iš sąlygų. Taip, iš tikrųjų taip. Serbija galbūt turi geriausios, geriausios kokybės įstatymus skirtus nacionaliniams mažumoms, bet yra problemų įgyvendinant įstatymus. Kai kuriuose srityse atrodo grįžtama prie senos praktikos ir yra ženklų, kad pavyzdžiui prokuratūroje, policijoje yra problemų. E, pirmiausiai nacionalinės mažumos su tomis e, problemomis konkrečiai e, mūsų bulgarų mažuma, atsiprašau, Saribrode. Labai ačiū. E, e, mėlyna kortelė yra reikalinga tam, kad galėtumėte pateikti klausimų. E, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėrybose tarp ES ir Serbijos žmogaus teisės yra pats svarbiausias klausimas ir būtent nuo to priklausys tai, kaip pasieksim tikslų kitose srityse. Iš tikrųjų, dar tebelieka daug išbandymų, turiu galvoje nediskriminavimo įstatymų įgyvendinimą, ypač LGBTI asmenų apsaugą. Pilietinė Serbijos visuomenė iš tikrųjų labai daug dirba ir labai svarbu e, juos paremti ir kartu įtraukti e, į visus procesus susijusius su žmogaus teisų plėtra. Kai AFET ir DRUO komitetai lankėsi Serbijoje praėjusiu metu rugsėjį, tai aš iškėliau klausimą apie didėjantį smurtą vyrų prieš moterį Serbijoje. Apie tai mes kalbėjome su ministru pirmininku Buzeku. Ir be to e, jis pasakė, kad Serbija turėtų pagerinti įstatymus, kuriais būtų e, apsaugotos moterys. Tad tai yra labai svarbus e, būtent saugumo klausimas. E, Romų padėtis kelia nerimą Serbijoje. E, tai yra daug tam skiriama dėmesio pranešime. Tad ačiū. Um, Buono. You... Panas Bueno pateikė mėlyną kortelę ir priimsite ją. Buonanno. Mister... Ponas Buonanno nori pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, bet dėja, klausimas nėra priemamas. Tai toliau e, ponas Poche, prašom. Ačiū, pirmininkė, kolegos ir kolegės. Mes e, turime Užtikrinti, kad vyktų tinkamai dėrybos dėl narystės Europos Sąjungoje, dabar iš karto dėrybos prasidėjo nuo 35 e, skyriaus, bet e, iš tikrųjų mes apie tai labai nedaug sužinojome. Aš manau, kad būtina pagalvoti apie Kosovo savivaldybių ateitį. Buvo nutraukta uh, teismo veikla Kosove ir aš e, noriu pasteriauti, ar dabar e, darybos jau buvo atblokuotas ir koks vaidmo čia tenka Europos Sąjungai. Panas Poche, ar jūs primtumėte mėlyną klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą iš pono Buonanno? Deja, ne. Klausimas nepriemamas. Kadangi Jau pasisakė visi, kurie buvo rašyti kalbėtojų sąrašą, dabar galime pradėti spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ačiū, pirmininkė. Labai svarbu, kad e, būtų normalizuoti santykiai su Serbija, sako pane Petir. ir Vis dėlto aš esu tikrai nepatenkinta su Serbijos pažanga dėl LGBTI teisių. Taip pat ir kruatų e, mažumai neteikiama jokia parama, negalima spausdinti leidinių kruatų kalba, kruatai nedalyvauja valstybinėme gyvenime, tai pažeidžia ir tarptautinius teisės aktus ir ES teisės aktus. Uh, Serbija e, praktiškai daro, ką nori. Ir e, tai kelia pavojų kroatams. Aš noriu e, paprašyti, kad būtų dar kartą peržiūrėtas Mihailovič režimo pasmerkimas. Yra būtina, kad Serbija mus patikintų, kad ji E, tinkamai laikytųsi ES teisės aktų ir užtikrintų normalius santykius su kaiminėmis šalimis. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Γερμανία και η Αυστρία με την εξωτερική πολιτική που ακολούθησαν κατά τη δεκαετία του 1900. Kalbant apie užsienio politiką, kuri buvo patvirtinta Vokietijos nuo 1990 metų, tai Vokietijos ir Austrijos, matėme Jugoslavijos susiskaldimą. Po dešimties metų NATO bombardavimo prieš Serbiją matėme uh, daugybė įvairių sričių šalyje, kurios žlugo. Ir ne tik tai, matėmo, matome taip pat, kad nebėra ir galimybės pasiekti jūrą. Matome, kad infrastruktūra žlugo. Serbijoje matome ekonomikos nestabilumą, o dabar ateina Europos Sąjunga kaip veidmainė ir sako, jog jie nori, jog būtų laikomasi Europos principų ir vertybių. Taigi prašoma pripažinti Kosovą de facto, kad Serbija jį pripažintų de facto. Būtent dėl to dabar ir dirbama. Kalbant apie Serbiją ir migracijos bangų e, situaciją, Serbija čia taip pat turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, taip pat ir Serbijos ortodoksų bažnyčia. Prašome, paremkite Serbiją. Ponas Radovičius toliau, prašom. Ačiū. Aš taip pat norėčiau išreikšti paramą visiems tiems, kurie pasisakė už Serbiją, kadangi tai nuves į visuomenės demokratizavimą. Tai yra labai svarbu e, visiems vakarų Balkanams. Taip pat turime atkreipti dėmesį į kontroversišką padėtį e, Serbijoje, būtent žiniasklaidos privatizavimą. Dabar žiniasklaida yra sukoncentruota nedaugelį rankų, tai yra labai pavojinga žiniasklaidos laisviai. Taip pat svarbu pažymėti tai, jog buvo uždarytas žiniasklaidos kanalas mažumų kalba. Kiekvienas turi teisę pasirinkti žiniasklaidos kanalą savo kalbą. Tai yra demokratijos teisės. Štai kodėl Europos Sąjunga ir Europos parlamentas konkrečiai ragina stebėti padėtį žiniasklaidos rytie, ypač teikiant informaciją atskirą kalbą. Dėkuoju dabar pona, ponia Lunaček. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Norėjau pasisakyti, kaip pranešėja rengusi pasisakymą dėl Kosovo. E, ir norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su pranešėju Makalisteriu ir taip pat pažangą, kuri buvo padaryta Serbijoje per pastarosius mėnesius ir metus daugelį sričių, ypač kalbant apie dialogą su Kosovu ir taip pat kitose srityse, ypač kovojant su korupcija. Aš manau, jog tai yra ypač svarbu. Aš taip pat remiu skyrių atidarimą, e, būtent pradėjau pradėjimą dėrybų su ES tam, kad Serbija bei Kosovas taptų ES nariais. E, vis dėlto aš norėčiau iškelti du klausimus, kurie yra man kaip Europos pilietiai svarbus. Vienas iš jų yra toks. Dialoge tarp Serbijos ir Kosovo yra gerų kaiminystės santykių principas, kaip ir Europos Sąjungoje. Tai reikštų, kad Serbija turėtų remti Kosovo prašymus prisijungti prie jungtinių tautų ir tokių organizacijų kaip FIFA, UEFA ir kitų ir neblokuoti tokių dėrybų. Tai yra bendradarbiaujančios tarptautinės bendruomenės dalis. Aš taip pat norėčiau paraginti institucijas nesipriešinti e, tam tikriems kritikuojantiesiems žurnalistams ir žiniasklaidai, nes tai taip pat yra demokratijos dalis. Ačiū dabar Kastado. Ačiū pirmininkė. Kolegos Makalister parengtame pranešime yra paminėta daug svarbių klausimų, kuriems tikrai galiu pritarti. Ten kalbama apie e, teisminės sistemos reformą. E, teisminė sistema patiria didžiulį spaudimą, e, taip pat šioje šalyje siaučia ir korupcija, pažeidinėjamos LGBT teisės, taip pat ir kalbinių mažumų teisės Yra būtina, kad pilietinė visuomenė galėtų dalyvauti politinėme procese, taip pat, kad vyktų integracija. E, taip pat norėčiau paminėti santykius su Rusija. Kodėl e, Serbijos santykiai su Rusija yra laikoma kaip kliūtimi, o ne kaip nauja galimybė e, peržiūrėti ir mūsų santykius su ta šalimi? Beje, ir mūsų politika yra e, labai e, dvireikšmiška. E, viena vertus Rusija smerkiama, antra vertus yra deriamasi dėl North Stream. Taigi aš manau, kad reikėtų pasinaudoti šią progą, nes ji gali ir nepasikartoti. Ponas Batsu, ačiū. Kalbant apie pranešimą dėl Serbijos norėčiau išreikšti tautinių mažumų poziciją. Nacionalinė taryba veikia, kol kas dar neturėdama mandato, kaip prašė Konstitucinis teismas. E, jos mandatas baigėsi 2013 metais. Mes norėtume paraginti patvirtinti įstatymą ir nacionalinės tarybos prarado daugelį savo galių, jos negali veikti žiniasklaida pasikeitė, mažumų kalbų nebeliko programuose. Europos parlamento pranešimas prašo Serbijos vyriausybės įgyvendinti tarptautinės konvencijas. Tačiau prašymo nepakanka. Būtina įgyvendinti tarptautinės konvencijas. Turėtume kalbėti griežtesnę kalbą, ragindami Serbiją įgyvendinti šios dalykus. Ačiū toliau, ponė Suičia. E, iš pradžių norėčiau pasveikinti poną Makalisterį už jo puikų pranešimą, kuriame yra visos temos, kurias aptarinėjome per pastaruosius keliarius metus. Taip pat jis įtraukė daugelį pakeitimų, ypač iš mūsų e, Kroatijos parlamentarų pusės. Taip pat buvo ir ankstesnių pranešimų e, pakartojimų čia būtent teigiama, jog Serbija dar reikia daug ką nuveikti. Svarbu, kad Serbijos užsienio politika suderintų savo užsienio reikalų politiką su Europos Sąjungos politika, ypač dalį susijusią su Rusija. Ministras pirmininkas Vučičius remia referendumą e, Serbijos Respublikoje, tačiau mano nuomonė to nepakanka. Tai nepriimtina. Taip pat yra problemų Vojvodinos autonomijoje, kultūros įvairovės srityje ir klausimuose susijusiuose su dingusiais asmenimis. Aš esu tikras, kad šios klausimus išspręsime dvišaliu būdu. Toliau ponas Šubor, prašom. Ačiū. Aš manau, kad tiek ES, tiek Serbija pajudėjo link integracijos. Tai yra geras ženklas. Kita vertus, norėčiau iškelti nacionalinių mažumų klausimą šalyje. Derantis dėl narystės mes turėtume įsteigti ilgalaikį mechanizmą, kuris numatytų neatšaukiamas teisės ir galės Vojvodinos regione, taip pat griežtas nacionalinės tarybos galės ir apibriežti tinkamas politikos rytis, kurios yra svarbios sprendžiant nacionalinių mažumų klausimus. Laikas čia yra labai svarbu, nes patirtis rodo, kad e, įstojus į ES mažumų teisės pablogėja. Ta parodė Slovakijos ir Rumunijos pavyzdžiai. Todėl prieš patvirtinant narystę mes turime imtis reikiamų priemonių. 2005 metais buvo patvirtintas įstatymas dėl nacionalinių mažumų, tačiau parlamentas jo nepatvirtino ir dabar ES nieko negali dėl to padaryti. Dėkuoju, paskutinis. Kalbantis kolega, prašom. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti kolegą Makalister už tokį padrasnantį pranešimą. Serbija yra padariusi ženklios pažangos. E, gruodžio 14 dieną 34 ir 35 dėrybiniai skyri buvo atidaryti. Serbija yra e, stabili partnerė. Ta ji pademonstravo sprendžiant krizę. Ir Serbija taip pat yra svarbi ir pabėgėlių klausimą sprendžiant. Todėl būtina užtikrinti tinkamą Serbijos ateitį, taip pat ir jaunosios kartos ateitį. ES turi padėti Serbijai vykdyti ekonominės reformas, skirti paramą, kad šalis galėtų pagerinti savo infrastruktūrą. Kiti svarbus skyriai 24 ir 25 yra susijęs su teisinėmis reformomis. Taip, buvo sunkumų šiuose sritise, tačiau e, Serbijos demokratizavimas yra svarbus, kad e, Serbija ateityje būtų sėkminga. Ačiū. Dėkoju, baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą ir dabar kalbės komisijos narys ponas Han. Prašom. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkoju už šias įdomias diskusijas, kurios atspindi plėtros proceso svarbą. Plėtra stabilizuoja regioną. Aš suprantu, kad dvi šaliai klausimai yra jautrus, turėsime dėti pastangas, kad įveiktume praeities palikimą. Aš jau sakiau, kad e, dvišaliai klausimai neturėtų sukliudyti plėtros procesui. Dėrybos yra ir klausimų dėl užsienio politikos aptarimas. Bendros karinės pratybos su Rusija nemanau, kad pasiunčia tinkamą signalą reikia spręsti karo nusikaltelių klausimus, atsižvelgiant į tarptautinius standartus. Mes atidžiai stebėsime, kaip Serbija vykdo priemonės patvirtintas savo veiksmų plane dėl 23 darybinio skyriaus. Reikia užtikrinti teismo sprendimų proporcingumą ir aukų apsaugą. Taip pat e, būtina užtikrinti nacionalinių mažumų apsaugą. Tai yra svarbiausias reikalavimas keliamas Serbijai. Teisinis pagrindas egzistuoja ir mes stebime, kad jis būtų taikomas. Ypač didelį dėmesį skiriame švietimui, kalbų naudojimui, žiniasklaidai, ypač mažumų kalbomis. Taip pat Serbija turi užtikrinti visų šių mažumų teisės. Mes stebėsime, kaip Serbija įgyvendina priemonės, kurias ji pasižadėjo įgyvendinti pagal savo veiksmų planus skirtus nacionaliniams mažumoms. Dar kartą noriu padėkoti parengus šį vertingą pranešimą ir visiems, kurie prisidėjo prie jo parengimo. Ačiū. Dėkoju. Dėkuoju komisijos nariui. Dabar e, suteiksiu žodį e, ministrui Kenders. Prašom. Uh, labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat savo ruoštų norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Ačiū pranešėjui Makelister. Man susidaro toks įspūdis, kad diskusija buvo tikrai labai naudinga. E, dabar E, e, Serbija tikrai e, siekia tapti teisinę valstybę, normalizuoti savo santykius su Kosovu. Panas Makelister, jūs kalbėjote apie tai, kad būtina pradėti dėrybas pagal 33-24 skyrius. Ir būtų tikrai gerai, e, kad tos darybos prasidėtų, mes tą aptarsime taryboje. Mes e, jau dabar e, siekiame susitarti su kitoms valstybėms narėmis. Yra valstybių narių, kurios norėtų dar daugiau pažangos iš Serbijos ginant mažumas. Šiandien Serbijos vyriausybė Briuselėje pristatė veiksmų planą dėl mažumų teisų gynimo. Taip pat e, yra būtina, kad Serbija ir toliau spręstų dvišalius klausimus. E, taryba savo išvadose ragina Serbiją paspartinti reformų procesą. Jau daugelis iš jūsų minėjote, kad būtina sukurti nepriklausomą teismų sistemą, kovoti su korupcija ar organizuotų nusikalstamumu. Taip pat būtina užtikrinti, kad Serbija visapusiškai paisytų pagrindinių teisių, ypač uh, užtikrintų pažeidžiamų grupių teisės. Čia kalbu apie Romų tautybės asmenis, mažumas. E, mažumas neturėtų būti diskriminamas seksualinio arba seksualinės tapatybės pagrindu. Uh, Taip pat buvo išsakytas susirūpinimas dėl to, kad blogėja sąlygos dėl žodžio laisvės. Aš vis dėlto tikiuosi, kad e, Serbija ir čia pasieks pažangos. Komisaras Han jau sakė, kad yra būtina spręsti karo nusikaltimų klausimą. Taip pat būtina, kad Serbija normalizuotų santykius su Kosovu, ne vienas iš jūsų apie tai kalbėjote. Ta Ir e, mes Kosovo klausimą dar galėsime aptarti vėliau šią popietę. Kai kurie iš jūsų minėjote ir užsienio reikalų politiką. E, mes, e, mums taip pat svarbus yra ir santykiai su Rusija. Taip pat e, e, reikia užtikrinti, kad Serbija e, suderins ir savo užsienio bei saugumo politikos teisės aktus su europiniais teisės aktais. Kaip žinia, Serbija netaiko tokių pat sankcijų kaip ES valstybės narės Rusijai. Apie tai buvo kalbėta BPO 2015 metais. Mes vis dėlto tikimės, kad artimiausioje ateityje Serbija laikysis mūsų pozicijos. Dėl e, darybinių skyrių 23-24. Vėliau darybos dėl jų turėtų irgi būti pradėtos, apie tai kalba ir pranešėjas. Tai tiek, ačiū. Köszönöm, miniszter úr! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy... Ačiū, ministrė. Esu gavusi vieną rezoliucijos projektą. Dabar e, diskusiją galime baigti.